galėsime balsuoti šiuo klausimu, o dabar žodis jums, ponė Gustafsonai. Eh, eh, vi har det här gemensamma eh, utskottsmötet mellan de här två utskotten. Och, och... Ačiū, aš norėčiau padėkoti už tai, kad yra surinktas bendras abiejų šių komitetų posėdis. Tikrai uh, džiaugiuosi, kad mes galime puikiai bendradarbiauti. Tikiuosi, kad šiandien turėsime progos kartu padiskutuoti. Uh, Ir be abejo, aš tikiuosi, kad ir ateityje tas bendradarbiavimas vyks puikiai. Taigi tiek iš mano pusės. Aš kažkaip tai maniau, kad e, Elėne grįž, bet kažkaip tai panašu, kad ne. Tiksliau, ponas Lėnė išėjo e, ir kol kas negrįžta, suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Äh, den Bericht vor uh, zu den Women on Boards. Ich sage es bewusst auf Englisch, denn. Pane Kratsa ir aš e, pateikėme kartu bendrą pranešimą. Ir tame pranešime, kurį jums pateikėme, siekiame štai kokio tikslo. Reikia rasti praktinės galimybės, lankščias galimybės, gerai gyvendinamą, pritaikomą sprendimą remiantis komisijos pasiūlymu. Pasiūlymas yra tikrai geras, mes norėtumėm jo vadovautis. Keletas pastabų. Be abejo, Mes e, nagrinėsime taikymos rytį, teisinį privalomumą ar sankcijas. Iš karto galiu pasakyti, kad taip pat labai svarbu kelti ir štai kokį klausimą, kodėl mes aptarinėme tokį komisijos e, komunikatą arba pranešimą. Tame komisijos dokumente kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų turėti pakankamai lankstumo, taip pat ir įmonės turėtų pakankamai lankstumo įgyvendindamas pasiūlymus. Taigi, mes e, norime suteikti pakankamą veiksmų laisvę įmonėms įgyvendinimo srityje. Koks yra tikslas? 40 procentų. Toks yra tikslas. Taigi 40 procentų valdybos narių turėtų būti moteris. Silpnoji lytis. Mes tikrai norėtumėm, kad įmonės tai pasiektų savanoriškų pagrindų, bet ne viskas taip sklandžiai vyksta. Mes jau žinome, kad 96 metais taryba įmonės ragino savanoriškų pagrindų pasiekti tokį lyčių balansą, tačiau niekas neįvyko, nieko nevyko, praktiškai jokios pažangos nepasiekta. Pažanga pasiekta tik tose šalise, kurios pasakė, anomet yra būtina priimti privalomų taisyklių. Labai teigiamas pavyzdys yra Prancūzija, Italija, šios šalis ir tikrai šiuose šalise jau yra pasiekta pažangos Taigi manau, kad tai yra pakankamai svarus argumentas, kad mes turime imtis atitinkamų veiksmų ir europinių lygmenių. Dabar dėl taikymas ryties. Pone Kratsa, ko gero paaiškins panašiai. Taigi, mums yra labai svarbu, kad taikymas rytis būtų tokia, jog kiek įmanoma daugiau įmonių pasiektų tokį tikslą. Tai neturėtų būti e, kažkokia tai kvotų programa, kuri turėtų padėti siekti tokio tikslo. Ne. E, kiek įmanoma daugiau įmonių turėtų siekti tokio tikslo. Taikymas rytyje mes įtraukėme ir mažas bei vidutinės įmonės ir taip pat e, Kodėl paminėjome tas mažas bei vidutinės įmonės, kodėl joms nurodėme 10 procentų? Uh, Mažos bei vidutinės įmonės yra ekonomikos pagrindas Europoje, jų nereikėtų nuvertinti ir tikrai ir tos mažos bei vidutinės įmonės galėtų pasiekti tokį tikslą. Dar noriu pabrėžti, kad nekalbame apie mikroskopinės įmonės, kalbame apie tokias įmonės, kur dirba iki 250 asmenų. Na, o mano šalyje tai yra tokios įmonės, kurios sudaro didžiąją įmonių dalį. Na ir galiausiai dėl pagrindinio principo. Mums labai svarbu, kad vyktų stebėsena, kad būtų uh, suteikta pakankamai argumentų, mes pateikėme savo pakeitimu. Būtent tokią linkmę ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu įmonėms teikti tam tikras paskatas, duoti tam tikrą meduolį arba prieš akis laikyti tam tikrą meduolį. Tai yra svarbu. Galbūt e, iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien tik tais apie sankcijas, bet ir apie paskatas. Manau, kad tai turėtų būti tinkamas instrumentas siekiant, siekiant mūsų tikslo. Taigi tiek iš mano pusės Su nekantrumu laukiu diskusijos. Ačiū. Prašom, gerbiamą kolegę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti jums ir kolegoms, kad nėra galimybės kalbėti graikiškai. Norėjau jums tai pasakyti. Norėčiau padėkoti ponė Regner ir Jūri komiteto darbuotojams už puikų bendradarbiavimą. Mes priklausome skirtingiams parlamento komitetams, tačiau laikomės bendros orientacijos tam tikrais mums visiems svarbiais klausimais. Turime skirtingą politinę logiką ir priimėsimus skirtingai, bet mes galime dirbti ir remdamiesi bendrų pra, pagrindų. Šiandien buvo pristatytas E, teisės akto projektas, į kurį norime atkreipti jūsų dėmesį, prašytume geranoriškai elgtis su šiuo pateiktu teisės aktu, nes čia yra kalbama apie naują klausimą. Klausimą, kuris jau yra tapęs konkrečiais siūlymais. Lyčių lygybės užtikrinimas vadovaujamose pareigose, biržuose, kotiruojamuose įmonėse ir kitose įmonėse nėra naujas dalykas. Šis klausimas jau buvo įtrauktas į Europos strategijas. Įvyksta reklamos kampanijos šiuo klausimu, yra tarybos rekomendacijos. Jau nuo 90-mečio šis klausimas yra keliamas, o šiandien matome, kad reikia labiau struktūruoto e, ir privalomo labiau požiūrio, e, siekiant išspręsti tą e, situaciją kurios esmė yra tokia - moterų pernelyg mažai yra sprendimus priimančiose įmonių struktūrose. Pirmą kartą sulaukėme tokio teisėkuros projekto, kur be kita ko yra matyti tokie dalykai, kuriuos minėjo ponia Regner. Norėčiau ir aš dar pakartoti, kad mums pasisekė, kad nagrinėjome tokį klausimą, kuris yra susijęs ne tik su mūsų vertybių taikymu, o tai yra lygybė ir teisingumas, bet kita vertus, šis e, dalykas yra tam tikra priemonė siekiant pagyvinti Europos ekonomikos sektorių. Raginama panaudoti žmogiškai potencialą moterų potencialą, kurio šiuo metu trūksta įmonių valdybose. Tuo būdu mūsų įmonės turėtų įgyti galimybę geriau atremti tarptautinę konkurenciją. Turint savo arsenale naują priemonę. Norėjau pasakyti dar štai ką. Mes pasiūlėme įtraukti į šį siūlymą ir mažas bei vidutinės įmonės, kaip ponia Regner ką tik minėjo. Nes manome, kad mažos ir vidutinės įmonės yra inovacijų ir dinamiškumo šaltinis. Mes tą matome visą laiką. Ir dabar yra iš tikrųjų atėjo laikas suteikti šiam procesui jam priklausančią vertę. Čia mes kalbam apie moterų situaciją. Moteris ten dirba mažiau svarbiose pareigose, tačiau neturime užkirsti kelio mažoms ir jūtinės įmonėms pasinaudoti tą naują dinamiką, o būtent numatyti daugiau moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Norėjau pasakyti, kad tos priemonės, kurias turi primti įmonės, ir priemonės, kurių turės imtis valstybė, kad būtų direktyva tinkamai įgyveninta, neprisdės jokių administracinių išlaidų. Pirmiausia, įmonės neprivalo direktyvos taikyti vadovaujančioms pareigoms, jos gali rinktis e, savo svarbiausius vadybininkus pačios, tačiau mes prašom kasmet pateikti ataskaitas dėl direktyvos taikymo ir tai yra toks pranešimas, kurį bet kokiu atveju reikia renkti visose šalyse. Tai yra pranešimas ataskaita su, su įmonės valdysena. Tiesiog reiks pridėti tik tai tas priemonės, kurių reikia imtis įmonėse, kad būtų skatinama lyčių lygybė. Ką norėjau pridurti dar? Ogi labai svarbų dalyką nes tai turi labai rimtą pridėtinę vertę e, Europos Sąjungoje. Tai yra skaidrumo mechanizmas ir įvertimo pagal nuopelnus mechanizmas. Tai numato direktyva. Nes keliami ne tik kiekio reikalavimai, kad 40 procentų moterų dirbtų nevykdomųjų direktų, direktorių pareigose. E, direktyvoje kalbama apie kokybės aspektą. Procedūra turėtų būti labai skaidri. Tai turėtų padėti rasti taletingiausias moteris. Ir tai turėtų palengvinti kandidatūros pateikimo procesą, tai yra ta procedūra, kuri atitinka geros valdysios ES principus. Manau, kad čia ES duoda pavyzdį visam pasauliui. Mūsų, e, pavyzdžiui, domisi Amerikos įmonės, pavyzdžiui, ir mūsų prašo pakomentuoti šios direktyvos turinį ir prasme, nes direktyva suteikia didžiulę pridėtinę ES vertę. Ji suteikia didesnį patikimumą ES pasaulyje. Būtent dėl to ir sakau, kad reikia geranoriškai vertinti šį teisės aktą, reikia suprasti reikalavimus, iššūkius ir tai supratę, manau, parengsime tokį projektą, kuris pasireikš konkrečiais veiksmais ir siūlymais O to Europos, tokios pozicijos Europos parlamentas ir laikus. Dėkoju. Much, Dėkoju. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už įvadą į šios dienos diskusiją. O dabar pirmiausia žodį suteiksiu poniai Kochmerin. Prašau. Um, actually... Dėkoju. Esu čia kaip atskiras asmuo, nes kolegė Antonija Parvanova paprašė pateikti informacijos dėl balsavimo, kuris vyko IMKO komitete, jį buvo pranešėję šiuo klausimu. E, aš norėčiau pridurti taip pat ir savo pastabas, nes esu moterų reikalų komiteto Aldė atstovė. IMKO komitete gegužės 30 dieną nuomė buvo priimta, 27 kolegos balsavo už, 3 prieš ir 3 susilaikė. Tai buvo labai stiprus signalas, stiprus pritarimas šiai direktyvai. Nebuvo pernelyg daug pakeitimų ir komisijos, reakcija į komisijos siūlymą e, buvo labai pozityvi. Antonija Parmanova pati taip pat, sako, džiaugiasi komisijos pasiūlymu. Ji pernelyg daug jo keisti nesiūlė. Imko komitete dauguma mano, kad reikia 40 procentų siūlymą įtraukti į dokumentą. Kita, kitos diskusijos metu buvo kalbama apie keitimus susijusius su ES institucijomis. Buvo nuotis atskirasis balsavimas, e, paminint Europos centrinį banką, kaip pagėdavo kai kurios frakcijos ir galiausiai. Buvo, siūlymo, e, galiausiai šitai, tai buvo įtraukta į nuomonės tekstą. Aš e, asmeniškai galiu pasakyti, kad Antonija remia šio aspekto įtraukimą į tekstą, nes mes iš tikrųjų turime būti tie ES, kurie rodo pavyzdį. Dabar dėl mažų ir vidutinių įmonių. Antonė Pravanova norėtų pabrėžti, jog IMKO jau išplėtė nuomonės taikymo apripti, nebiržinės bendrovės gali suvaidinti didžiulį vaidmenį ekonomikoje ir tai jau vyksta, jau vaidina svarbu vaidmenį. Situ, ta situacija ne visiems yra gerai žinoma. Tad IMKO komitetas mano, kad įtraukimas e, turėtų vykti šiek tiek vėliau. Galiausiai remiu idėją, kad Europos komisija turėtų atlikti tyrimą susijusiu su atskirų specialių situacijų vertimo valstybinėse narėse. Bet tai irgi galėtų būti atliekama vėliau. Tiek nuo IMKO komiteto, dabar mano pastabos. Pereisiu į vokiečių kalbą. Taigi kalbu savo vardu. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjoms už jų nuveiktą darbą. Ačiū už visus parengtus pasiūlymus. Tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad viena vertus buvo pritarta komisijos pasiūlymai, o antra vertus kai kur buvo siekta dar ambicingesnių tikslų. Taip pat yra įtrauktas ir tam tikras laiko komponentas ir kai kuriais atvejais buvo patikslinti procentiniai skaičiai. Man atrodo, kad tai tikrai labai pagerina e, direktyvos kokybę. Alde visą laiką didžiaja balsų dauguma pasisakė už direktyvą. Taip pat galiu pasakyti, kad ir dabar Alde didžiaja dalimi pritarė. Yra viena nacionalinė delegacija, kuri dėl vidaus politikos priežasčių nenori tokios direktyvos, bet didžioji ALDE frakcijos dalis palaiko pasiūlymą dėl direktyvos. Vis dėlto dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Dėl mažų ir vidutinių įmonių ir jų įtraukimo tam nepritarama. Tokia yra ir Antonijos Parvanovos pozicija. Manau, kad reikėtų atlikti išsamesnę analizę prieš pradedant diskusijas apie tai, ar mažas bei vidutinės įmonės reikėtų įtraukti ar ne. Šiuo metu manau, kad Alde kol kas dar tam negali pritarti. Taigi, dar kartą labai ačiū visiems ir su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Labai ačiū. Toliau, e, pane Taylor. Uh, thank you, Chair. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū pranešėjams ir kolegoms už komentarus. Lyčių lygybės geresnis užtikrinimas yra labai svarbus klausimas, sudėtingas klausimas. Valstybės narės čia yra pasiekusios labai skirtingą pažangą. Pritariu komisijos siūlymų tikslams, nes lyčių lygybė yra svarbus dalykas visuomenėje, tai yra geras dalykas verslui, nes geriau veršis tos verslo įmonės, kur lyčių lygybė geriau užtikrinta. Kai dėl komisijos siūlymo aš pakeisiu keletą pakeitimų, e, pakeisiu pakeitimų ponios Regner pranešimo projektų. Komisijos siūlymas, mano supratimu, nėra pakankamai plataus užmojo. Kai kalbame apie lyčių lygybę, nereikėtų e, vykdomųjų ir nevykdomųjų atskirti direktorių pareigų. Esu įsitikinusi, kad jeigu įmonės e, turėtų laikytis šio požiūrio, nes jeigu mes patys platesnių požiūrių, tai tuomet e, nes, nesugebėsime pasiekti reikiamų rezultatų, įmonės pačios turi norėti užtikrinti lyčių lygybę. Tokio požiūrio turėtume laikytis. Mes be abejo galime tas įmonės nurodyti, kurios atsilaiko taisyklių, jas be persojo gėdinti, e, bet juk e, manyčiau, kad reikėtų kalbėti apie moterų vaidmenį visose pareigose, vykdomųjų, nevykdomųjų direktorių ir šiaip darbuotojų įmonėse. Aš manau, kad tas argumentas, kad moterų nėra e, tose valdybose pakankamai dėl to, kad jos neturi pakankamos kvalifikacijos, yra neteisingas, nes yra pakankamai labai kvalifikuotų moterų, kurios galėtų ten dirbti. E, Maničiau, kad gal ateis nors toks laikas, kai reikės vyrus labiau globoti, užtikrinant jų teisės. Žodžiu, įmonėse elksena turi keistis, visuomenė elksena turi keistis, mes turime uh, nepamiršti ir kito teisėkuros pasiūlymo, kurį nagrinėjo šis komitetas ir kuris yra susijęs su lyčių lygybė. Dėl nefinansinių pranešimų čia irgi galima e, kalbėti apie lyčių lygybę, ten kalbama be kita ko apie geografinę padėtį, apie profesinę kvalifikacijas ir panašiai jeigu nebus jokių politikų, kurių, kurių dėka sugebėtų paaiškinti, kodėl neturime konkrečios politikos, tai dirbti toliau bus sunku. Mums būtina, kad darbo vietoje būtų užtikrintas įvairovės principų gyvendinimas. Reikia skatinti įmonę siekti daugiau mūsų aptariamoje srityje. Kolegė Silvana Kokmerin ir kolegė Parvanova pasisako už mažų ir vidutinių įmonių išbraukimo iš šio teksto. Man tai kelia šiek tiek susirūpinimą, nes man atrodo, kad turime žvelgti į šalių, kuriuoms gerai sekasi šis tie praktika. Įmonės turi kelti tikslus bendrus, net turime kalbėti apie visas pozicijas, ne tik nevykdomųjų direktorių, bet ir apie vykdomųjų direktorių ir kitas pozicijas. Tuo būdu bus galima uh, įgyveninti skaidriai ir aiškiai lyčių lygybės politiką. Dėkui. Ačiū. Aš jau sakiau, kad nori daug kolegų pasisakyti, tad norėčiau paraginti ir toliau kalbėti visus trumpai, kad visi norintys turėtų galimybę paklausti. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Panas Blum, ačiū pirmininkė. Laisvoje visuomenėje nėra jokio vaidmens politikams, ypač e, tokiems politikams, kurie turi labai nedaug komercinės patirties. Ne, jie turėtų nuspręsti, kas turėtų būti privačios įmonės valdyboje. Panašu, kad grįžtama prie tarybinių laikų. Ir iš tikrųjų e, moteris profesionalės prieštarauja tokiam lyčių lygybės principui. Mes e, žinome, kad E, moteris nori, jog visi manytų, kad jos kažką tai pasiekė būtent savo sugebėjimų dėka, ne kažkokių tai kvotų dėka. Tarkim, e, Anglijoje e, matėme, kas atsitiko Bleiro, Kameruno laikais, kokia buvo moterų situacija. Tarkim, pamatėme, kad E, buvo ir tokių ministrių, kurios nežinojo, koks yra skirtumas tarp valstybinio deficito ir valstybinės skolos. Ir iš tikrųjų dabar moterų yra žymiai per daug radiografijos, e, fizioterapijos srityje, taip pat ir teisės, finansinių paslaugų srityje jų trūksta. Gamyklose, gamybos srityje ir Tai yra nenormalu, tai yra nesveika laisvoje visuomenėje. Per pastaruosius keletą rinkimų pastebėjome, kad e, kai balsavo moteris, e, moteris e, kai kuriuose sritėse tikrai gerai dirba. Tarkim, Pastaruoju metu Didžiojo Britanijoje 50 procentų įmonių atidarė moteris. Ir aš tikrai nes, negaliu įsivaizduoti, kad, tarkim, moteris būtų lygiai dirbtų visose srityse. Pavyzdžiui, negi ir jos turėtų būti siunčiamos kažkur į Afganistaną, kur sproginėjo bombas. Man atrodo, kad reikia moterimis tiesiog pasitikėti, tai ateityje jums atneš dividendų. Ačiū. Toliau, toliau pane Nibler, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, kad mes apie šį klausimą dėl moterų užimamų valdančių pareigų įmonės jau daug diskutavome, taigi aš kalbėsiu trumpai. Aš dabar tik norėčiau pakomentuoti abiejų kolegių pateiktą pranešimą. Dėkoju abiejoms pranešėjoms, ačiū už tai, kad pateikėte šį pranešimą. Uh, Jūs jau sakėte, ponė Regner, kad iš esmės buvo susikoncentruota į e, tris sritis, tai yra taikymos sritis, e, teisinis privalomumas ir sankcijos. Pradėsiu nuo e, taikymos srities. Galiu pasakyti, kad e, nepritariu pranešėjai. Visų pirma, man atrodo, kad tikrai yra perlengta lasda Jeigu yra norima įtraukti taikymos rytį ir mažas bei vidutinės įmonės, pažvelkite į skaičius. Kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, moteris per pastaruosius metus ir pastaruosius dešimtmečius e, vis dažniau e, įkuria, e, yra įkuriamas moterų. Moteris vis dažniau tai padaro. Be, be, Pavyzdžiui, ir BMW moteris vadovauja. Taigi, galbūt vis dėlto e, tos mažos bei vidutinės įmonės turi kitokią struktūrą negu kad biržinės bendrovės. Man atrodo, kad čia yra prasilenkame su tikslu, jeigu mažas bei vidutinės įmonės irgi trauksime į taikymo sritį. Taigi Vokietijos delegacija tam griežtai prieštarauja ir tikrai nemanau, kad jeigu uh, E, įtrauksime mažas bei vidutinės įmonės, tai bus protingas žingsnis toliau. Komisijos pasiūlyme kalbama apie štai ką. Jeigu moterų įmonėse yra mažiau kaip 10 procentų, tai jos tarsi nepatenka į taikymą sritį. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, statybos įmonę. Pažvelkime į praktiką. Yra kažkokia tai statybos įmonė, jų Bavarijoje yra daug. Ir jeigu jūs atysite kokią statybos įmonę, tai pamatysite, kad tam moterų praktiškai nėra ir įmonių savininkai moterų ten visiškai net ir nenori, nes uh, tradiciškai tai yra tokia veikla, kurią moteris neužsijama. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau būti kokia nors statybininkė, kloti kabelius. Tikrai kiltų problemų, jeigu ir tokios įmonės turėtų vesti moterų kvotas. Žmonės manytų, kad Europa išprotėjo, jeigu mes sukurtumėm tokias taisyklės. Dabar dėl teisinio privalomumo, man atrodo, kad komisarės Reding pasiūlymas yra tikrai labai subalansuotas valstybės narės ir įmonės tikriausiai supras, kad reikia skatinti e, moterų karjerą įmonėse. Na, o dėl sankcijų. Galbūt įmonė negalėtų dalyvauti viešuosiuose konkursuose, jeigu e, ji nesilaikytų tokių taisyklių. Štai kokia galėtų būti mintis. Na ir galiausiai pirmininkė, norėčiau pritarti kolegijai Kochmerin, kuri kovoja už moterų teisės. Vokietijoje jau seniai turime moterų kvotą ir tik tais viena partija mūsų šalyje visą tai blokuoja, tai yra gerbiama ponia Koch jūsų partija. Tikrai tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo, e, renkiant protingą pasiūlymą, tikiuosi, kad ir Vokietijoje problema bus išspręsta. Ačiū. Thank you, and uh, I thank the previous speaker to be very brief, but I... Dėkoju. Dėkoju, kad kalbėjote trumpai. Uh, Norėčiau, kad kiti pasisakantieji kalbėtų dar trumpiau, nes mums labai rimtai pradeda trūkti laiko. Pane Vina Kukalis. Labai labai trumpai. Aš, mes norėtumėm, kad lab, daugiau moterų būtų valdybose, kad moterų būtų apskritai visur daugiau. Įvairovė yra praturtinantis elementas. Visa tai turi būti daroma privalomai ar su kvotomis kažkaip, tai ar savanoriškai toks klausimas gali iškilti. E, savanoriška sistema nelabai e, pasiteisina, 5 procentai. E, Anglijoje, 6 procentai Prancūzijoje, prancūzi, prancūzai tegul daro, ką nori, aš nežinau, ar ES tokiu pačiu linkme eina. Dėl taikymo srities. Aš pati turėjau mažą e, vidutinę įmonę ir man tikrai klaiku galvoti apie tas kvotas, kurios visokios primetamas. Labai sunku vadovauti įmoniai e, skestančiai biurokratijoje. Man atrodo, kad įmonė turėtų elgtis taip, kaip jai atrodo. E, kaip jai šauna į galvą. E, tikrai e, šiandieną daug moterų būna vis daugiau, tačiau reikėtų e, įvairiuose postuose, tačiau reikėtų pagalvoti dar ir apie tai, ką mes darome, kad moteris paskatintume dalyvauti tose įmonėse ir juose dirbti. Moteris e, dirba, e, buvo klausimai tą temą, Ir tikrai e, daug kur buvo kalbama apie tai, kaip moteris labiau suinteresuoti, kad jos galėtų ir norėtų dirbti įmonėse, kad jų būtų dar daugiau. Apie tai daug kur diskutuojama, o problema turbūt yra tokia, kad reikėtų labiau susitelkti ties rezultatais. Jeigu kažkas blogai, tai reikia kelti į viešumą, keisis gerą praktiką irgi reikia, tačiau jeigu padarysite kažkokias tai privalomas kvotas, tai atsitiks taip, kad e, įmonės išsikels kitur, kur tokios kvotos nenustatinėjimos. Tikiuosi, kad, jų, kad, buvau, kad kalbėjau labai trumpai ir neįkirėjau. Pone Legry, ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad manau, jog mūsų atliekamas darbas daugelį komitetų parlamente, kad moteris galėtų daugiau užimti atsakingų postų, kad jos būtų laukiamos. E, e, mūsų darbas vertinamas piliečių ir per tą darbą mes norime, kad kaip galima didesnis didesnė lygybė, nediskriminavimas būtų pasiektas. Tai yra labai didelės e, vertybės, Europos visuomenėje. Aš kalbu dabar kaip šešėlinė imko pranešėja, nes imko e, turėjo pareikšti nuomonę, bet taip pat kalbu kaip e, e, prancūzė parlamentarė. Aš esu iš valstybės narės, kuri neseniai priemė atitinkamus teisės aktus ir įvedė moterų kvotas. Būtent toks buvo įstatymas Prancūzijoje, nustatytas didelėms įmonėms. E, E, kurios yra kotiruojamos biržoje. E, tačiau turiu pasakyti, kad nepaisant to e, šaltuko, kuris buvo padvelkęs nuo prancūzijos darbdavių, pradedant Medefu ir Febu, kurios yra didelės darbdavių organizacijos Prancūzijoje, buvo padaryta labai didelė pažanga. E, savotiškas rekordas pasiektas, nes prancūzams pavyko daug greičiau pasiekti tai, kas buvo nustatyta. Ir e, tas šaltukas, kuris buvo padvelkęs iš didžiųjų darbdavių organizacijų, e, išnyko. Dabar tos organizacijos pačios įsitraukė į procesą ir jos e, nori ir skatina dar greičiau judėti į priekį. Taigi, kaip matome, rezultatai buvo pasiekti apčiopiami e, ir visas įmonių e, pasaulis tam pritarė ir tuo džiaugiasi. Imko mes kalbėjome apie tai, jau ne vienas kolega tą klausimą aptarinėjo, būtent aptarinėjo e, klausimą dėl e, ponios Reding direktyvos taikymos ryties išplėtimo. E, ir čia taip pat buvo pareiškusi nuomonė kaip e, e, šešėlinė pranešėja nuo Imko. Būtent mano frakcija rezervuotai žiūrėjo į tokią mintį, kad reikėtų tas nuostatas išplėsti į mažas ir vidutinės įmonės. Uh, Aš manau, kad reikėtų veikti konkrečiai ir ištingai, tačiau kita vertus nereikėtų norėti eiti nei pernelyg greitai, nei pernelyg ryštingai, nes e, siekiamų rezultatų tiesiog nepasieksime. Taigi aš norėčiau, kad būtų palikta didelėms įmonėms kompetencijų sritis, kad galėtumėm užsitikrinti, jog e, nusibriežti tikslai tikrai bus pasiekti, kad mes jų neišleisime iš akių. Tokiu būdu bus pasiekta daugiau, daugiau teisingumo, daugiau e, lygybės, kurios, kurie yra mūsų, e, mūsų faktiškai arkliukas, kurio galime pasinaudoti per ateinančias rinkiminės kampanijas. Dar keturi pasisakantieji, o tada galės pasisakyti pranešėjai. Aš manau, kad visi keturi turėtų kalbėti labai trumpai. Pone Lichterberger. Labai ačiū, kalbėsiu tikrai labai trumpai, pritariu pristatytam pasiūlymui. Turiu keletą pastabėlių dėl taikymos ryties. Šiandien yra tokių įmonių, kurios yra e, žymiai mažesnės negu kad tas lenkstinė vertė, bet kurios e, tikrai labai gerai dirba. Uh, ir manau, kad tai irgi reikia atsižvelgti. Toliau dėl savanoriškumo. Jau keletą šimtmečių mes tikėjomės rezultatų iš to savanoriškumo, bet tai nepasiteisino. Taigi gal dabar verta kažką kitko pabandyti. Trečia pastaba. Kolegai Blum siūlyčiau štai ką. Tokią konservatyvę kalbą, aš siūlyčiau paskaityti Tirolyje, kokiam moterų suvažiavime. Tarkim, pas mus Tirolyje apie panašiai buvo kalbama, vyrai panašiai kalbėdavo prieš kokį šimtmetį, kaip ką tik dabar pašnekėjo ponas Blum. Ačiū. Uh, uh, uh, Esu šešiniai pranešėjas, kaip padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Manau, kad šis siūlymas yra puikus išeities taškas e, tolesnėms diskusijoms. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad šią direktyvą vertintume ir platesnėme kontekste, demigracijos panaikinimo kontekste. Visoje Europoje dažniausiai moteris turi didesnį išslavinimą negu vyrai. Ir tiesiog paskui išeina taip, kad moteris vadovaujančių pareigų negauna ir paisant šito, tai yra diskriminacijos pavyzdys kurio galbūt aš tai išėjo. Jisai sakė, kad mes gyvename laisvoje visuomenėje, kiekvienas gali nuspręsti, ką jis nori daryti ir taip toliau ir panašiai. Bet dažnai būna taip, kad negali, todėl kad turime tokius teisės aktus Europoje, turime antidiskriminacijos įstatymus. Jūs negalite pasakyti, kad nenorite žydo, dano ar lenko darbuotojo įmonės valdyboje. Jūs šito pagrindu neturi būti renkami valdybos nariai. Ir tokie plakatai, e, kad tokio turinio panašus plakatai kabėjo prieš keletą dešimtmečių e, Londone, kai sakė, mes nenorime priimti į darbą airių. Tai buvo diskriminaciniai dalykai. Ir dabar moteris neturi būti diskriminuojamos mūsų aptariamų klausimų. Labai svarbu, kad neliktų tos nuostatus dėl 10 procentų, kurią norėjo primesti Vokietijos pramonė. Vikingų futbolo klube Osle, to klubo valdyboje dirba taip pat moteris, e, nemažai jų. Inžinieriai irgi dabar retai dirba pačioje e, įmonėje. Dauguma inžinierių baigia verslo mokyklas ir dažniausiai tos absolventės tokių mokyklų būna moteris. Daktarai šiandien irgi e, retai vadovauja įmonėms. Ligonėms vadovauja žmonės, kurie yra baigę vadybos studijas, o ne medicinos studijas. Tad štai, tiek galima būtų pasakyti apie tą 10 procentų, kuris neturėtų e, būti atspindėtas gautinėme redakcijo, gautinės redakcijos tekste. Dėl procedūros reikalavimų įvairiose įmonėse. Pavyzdžiui, šiaurės šalyse buveinės turėtojai gali spręsti, ką siūlyti į valdybą. Ir tai vyksta metinės asamblėjos metu. Tos metinės asamblėjos metu vyksta rinkimai ir čia nesiremiama kompetencija tiesiog remimasi tuo, ką įmonė mano esant jai naudingu. Taigi, e, atliekama lyginamoji analizė, e, vertinami kandidatai, lyginami tarpusavėje ir turime, įsi, turime užtikrinti, kad ši direktyva, nepas visų kliūčių, įsi, būtų įgyvendinta. Manau, kad visą tai yra labai svarbu visiems pranešėjams, kai nagrinėsime šios klausimus. Galime rasti ir kitų kriterijų be kitako. Dėkoju. Ačiū, ponė. E, dabar žodžiu, ponė Kornelisen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar šįryt užimtumo komitete e, didelę daugumą priėmėme nuomonę. Aš tuo labai džiaugiuosi asmeniškai ir manau, kad reikėtų, e, kad šis pranešimas taptų vienu iš svarbiausių. Mes turėtume išbraukti vidutinės ir mažas įmonės iš direktyvos apriepties taikymo. Ir taip pat nebiržinės bendrovės. Nes dabar žinome, kad yra didžiulių įmonių, kur dirba tūkstančiai darbuotojų, kur būtų galima pritaikyti išimtis, kadangi tos bendrovės nekotiruojamos biržoje. Tai galėtų būti piknaudžiavimo atvejai, kurių geriau išvengti. Reikėtų taip pat suteikti daugiau veiksmų laisvės, priimant darbuotojus į darbą, kaip tai buvo pasakyta pirminėme dokumente, nes įmonė turėtų būti laisva e, taikyti tokius metodus, kokius mano esant reikalinga. Jeigu Tie metodai padeda užtikrinti lengvesnę prieigą prie darbo joje moterims. Aš teiksiu pakeitimus, kurių tikslas bus užsitikrinti, kad valstybės narės ir įmonės elgesi tinkamai ir kad e, žengia reikiamus žingsnius reikiamą kryptim. Na, ne, negalima būtų teikti, kad įmonės nenori nieko keisti ir kad piktybiškai nieko nenori daryti. Ir aš manau, kad mintis yra puikiai, turėtume užtikrinti, kad valstybės narės teiks reikiamas notifikacijas Europos komisijai ir e, manytume, kad visos priemonės turėtų pasiekti tikslą, tam dar turėsime padirbėti, turėsime tai įvertinti 2017 metais, o iki tol e, reikėtų, kad bent 30 procentų moterų galėtų dirbti biržinių įmonių valdybose. Jeigu to nepavyktų pasiekti, tai tiesiog linkime sėkmės įmonėms įgyvendant jų pačių atrastas priemonės. Jeigu e, įmonės turės renkti tik labai nesudėtingas ir paprastas ataskaitas, administracinė našta e, neprispaus labai stipriai jų pečių. Mes turime išaiškinti, kokiu priemonių reikėtų imtis, kaip jas įgyvendinti, patys savo tai turėtume išsireiškinti. Ir jeigu įmonės atsisako tiekti informaciją, tai tuomet tik turėtume taikyti kažkokias sankcijas ar, ar, ar E, disciplinos priemonės. Valstybės narės gali šiek tiek rezervuotai žiūrėti šios siūlymus, bet tai yra iš tikrųjų geras siūlymas, kuris turėtų būti naudingas mūsų visiems. Dėkoju. Ačiū. E, ką tik supratau, kad nebeliko vertėjų. Po 12.15 vertėjai baigė darbą. Tai reiškia, kad reikia baigti šį posėdį. Toliau kalbėsime anglų kalbą. Tikrai dėl to labai apgailę stauju norėčiau paprašyti, paklausti ponios Liulink, ar norite dabar dar pasisakyti. Ponas pirmininkė, jeigu iš tiesų norite pakengti moterims, tai tada tikrai reikėtų būtent tokio pranešimo. Labai daug visokių nesąmonių ten prirašyta, perskaičiau, kas skaitė mm, ponia Lygė, viskas, kas perdėta, nereikšminga ir jeigu taip surašytas pranešimas, vadinasi, jo laukia lygiai toks paslikimas, kaip ir pranešimo dėl motinystės apsaugos e, kuris buvo atmestas e, tarybos. E, man kyla principinių problemų. Man atrodo, kad nėra jokio teisinio pagrindo steigimo sutartyje, kad privačios įmonės privačioms įmonėms būtų primetamos taisyklės, pagal kurias šios turėtų rinkti savo vadovus. Tačiau taip pat norėčiau priminti, kad yra 76 metų direktyva, kuri leidžia teigiamus veiksmus moterų atžvilgių įmonėse. Lygiai su tokia pačia patirtimi susidūriau Luksemburgė, tad Manau, kad e, turėtume ir kiti pasinaudoti tokią teigiamą e, patirtimį savo šalyse. Dėkoju, atsiprašau už nepatogumus visų, bet turime pabaigti posėdį angliškai. O dabar suteiksiu galimybę pranešėjoms apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Remark, like for mm, your participation, dear colleagues, and for your interest concerning this very important and crucial um, report. Uh,